Ir kadangi dirbsime nuo 15 iki 18.30, tai mūsų pusės pakankamai greitai baigsis, jeigu dirbsime gerai. Aš žinau, kad yra galimybė mūsų posėdžio transliacijos klausytis ir žiūrėti internetu. Galite save atitinkamai įsiamžinti. Manau, kad e, tokie dalykai prisideda prie parlamento darbo skaidrumo. Ar dėl darbo turkės dar kas nors, kokiu nors pageidavimu norėtų pareikšti? Niekas, taigi mes dabar e, galime pradėti svarstyti trečiąjį darbo tvarkės punktą su brangos įmonių socialinė atsakomybė gamybos proceso metu. Ponas Lechtinė yra pranešėjas, tačiau Jį pavaduos dabar kolega Janas. Eh, ja, dank eh, Thomas. Um, ik zal even heel kort uh, een, een aantal woorden wijden aan het uh, Latine. Aš trumpai keletą dalykų pasakysiu dėl Lechtinino pranešimo. Šis pranešimas yra susijęs ir su kitu mūsų aptariamu pranešimu, kuriame kalbama apie e, nelegalių darbo santykių apraiškas. Taigi čia kalba eina apie tai, kad didėjant su brangos įmonių skaičiui ir e, taip vadinamam outsourcingo procesui gamybos delegavimui kitoms įmonėms, tai iškil klausimas ne tik apie socialinę įmonių atsakomybę, tačiau ir apie tai, e, už kokius dalykus reiktų prisimti socialinę atsakomybę. Tie sprendimai, apie kuriuos dabar kalbame, siekia dviejų dalykų. Ponas Lektinen atkreipė dėmesį į mokslinę studiją, kurie atsižvelgia į statybos sektoriaus patirtį atskirose šalise. Ir e, čia pirmiausiai kalbama apie e, tą tinklų atsakomybę, apie kurią jau kalbame keletą metų. E, o kita galimybė šioms problemams spręsti yra įvairių kodeksų priėmimas, etikos kodeksų galiojančių atskiroms sritims arba atskiroms įmonių grupėms. Pagal šios kodeksus įmonės privalo garantuoti, kad būtų laikomasi socialinių įsipareigojimų visose tose veiklos sritise, kurios yra uh, atitinkamų sričių įmonėms svarbiausius, aš turiu minėję statybų sektorių, kitus sektorius, vandens tiekimą pavyzdžiui. Ir e, skiriuose srityse taip pat e, šią socialinę atsakomybę gali pasidalinti, pavyzdžiui, genrangovais ir subrangovais, ponas Lechtininas daugiausiai dėmesio skiria klausimui dėl E, teisiškai privalomų nuostatų prieimimo reglamentuojančių socialinę atsakomybę. Lechtininas teigia, kad socialinė atsakomybė tenka toms įmonėms, e, kurios užtikrina e, gamybą ir ponas Lechtininas čia pateikė konkrečius pasiūlymus. Komitetas E, jau pakankamai intensyviai šį klausimą svarstė anksčiau, tačiau aš manau, kad šios temos reikšmė ir taip yra visiems aiški, taigi norėčiau daugiau gilintis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paminėti kitą e, šio pranešimo pagrindo elementą. Pirmas Elektrinas atsiprašo, kad negali šiandien dalyvauti ir todėl e, už jį kitas parlamentaras kalbėjo Libė komitetas Fagerių pranešimą svarsto apie nelegalų darbą, apie kurį buvo kalbama. Čia iškyla problema. Mes pateikėme pasiūlymą priimti sprendimą per pirmą svarstymą, kuriame kalbama apie devintą straipsnį. Tokiu būdu sumažėtų atsakomybė e, pagal e, trečią e, subrangos lygį. Ir Tokiu būdu būtų e, reikalai dar labiau pabloginti, nes viskas būtų nustumtai dar žemesnė grandė. Ir aš manau, kad e, E, Lybe nori, kad šis pranešimas būtų svarstomas plenariniam posėdžiui jau kitą savaitę ir e, kad neiškiltų jokios grėsmės dabar mūsų aptariamam komitetui. Gal mūsų, mūsų sekretariatas turėtų suteisti su Lybe sekretariatu ir pažiūrėti, ar nebūtų galima užkirsti kelio to pranešimo pateikimo plenariniam posėdžiui ir kad būtų galima visą tą betvarkį sutvarkyti. Manau, kad mes turėtume skirti pakankamai laiko tos dokumento aptarimui. Ich denke, das sollen die Vorsitzenden miteinander äh, nochmal beratschlagen. Pirmininkai turėtų tarpusavį apsitarti ir išsiaiškinti šį klausimą, nes uh, yra pateiktas 66 pataisos šiam pranešimui ir jas reikia aptarti. Mes planavome kovo mėnesį per plenarinę sesiją šį pranešimą svarstyti, o prieš tai tarti pataisas. Todėl manau, kad mums reiktų pasistengti laimėti šiek tiek laiko ir dabar siūloma tvarka e, nėra priimtina. Tai yra savos iniciatyvos pranešimas, kuris yra labai svarbus, kai kurie mano, kad tokie pranešimai yra nesvarbus. Tačiau manau, kad reiktų šią nuomonę galų galę pakeisti ir pakeisti taip pat šią groteskišką procedūrą. Turime ne tik turėti galimybę apskritai kalbėti, tačiau ir kalbėti prasmingai, kalbėti apie turinio dalykus. Ar dar kas nors nori pasisakyti ir pakomentuoti, ar kolega Lechtinin e, turėjo dar kokį nors komentarų, Janai, ir gali mums ką nors daugiau pasakyti, ne? E, Taigi dabar reiktų pasirūpinti tuo, kad abu pirmininkai dar kartą sustiktų tarpusavyje ir išsiaiškintų viską pano sutinka, tai viskas gerai. Kitas darbuotvarkės punktas yra pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse, tai yra teisėjų kuros pranešimas. Kolega Brageto parengė 180 keturios pataisos pateiktos yra šiam pranešimui ir manau, kad diskusija būtų labai įdomi. Iš viso pataisų yra pateikta 206, taigi Ilės, prašau pristatyti savo pranešimą. Ma sì, questo dimostra appunto l'attesa e l'importanza che c'è eh, eh, per questo. Taip, tai akivaizdžiai parodo, koks svarbus šis pranešimas. Nors mūsų komitetas ir nėra pagrindinis, diskusija prasidėjusi dėl šio pasiūlymo kelia didelį susidomėjimą. Komitete vyko labai palanki, pozityvi diskusija. Tojoje buvo siekiama praturtinti pasiūlymą įtraukiant daugybę pataisų. Aš aišku visas pataisas sugrupavau, kiekvienos atskirai neaptarinėsiu. Kai kuriuose pataisose bandoma išaiškinti prieštaringus aspektus ir skirtingas interpretacijas. Dar kitose pakeitimuose yra pabrėžiama, kas labiausiai kelia nerimą dėl garantijų pacientams. Manau, kad galima pasiekti daug tinkamų kompromisų nors yra pakeitimų, kuriais bandoma direktyvos taikymo apimti susiaurinti. Ir tikimybė dėl jų pasiekti kompromisą yra labai vargana. Žinoma, aš iš esmės esu už šį pasiūlymą ir aš norėčiau pabrėžti, kad tokiu būdu atsiveria galimybė pacientams. E, jie tiesiog turi teisę pagal teisingumo teismo sprendimą e, imtis kažkokių priemonių Daugelie pakeitimų yra kalbama apie paslu, socialinių paslaugų tarnybų reikšmę e, sveikatos apsaugos sistemos gero funkcionavimo užtikrinimą. Tačiau e, taip pat, lygiai prač, taip pat yra pabrėžiama būtinybė užtikrinti lygybės ir prieinamumo principą socialinėse paslaugose, tokiu būdu užtikrinti solidarumo principą, kurią mes visi pritarėme. Uh, Taip pat aš pažymėjau, e, kad labai svarbu kalbėti apie darbuotojų saugą. Parlamentas su komisija labai daug aptarinėjo ligoninėse e, plintančias infekcijas. Kai kuriais atvejais e, aš ir paminiu tą problemą. Be to paminiu nesykį, kad valstybėms narėms būtina bendradarbiauti. Manau, jog reikėtų kalbėti ir regionų bendradarbiavimo tema nes e, daugeliu atveju daugelie valstybių narių sveikatos apsaugos paslaugos e, yra labiau geriau tvarkomos regioniniu mastu negu nacionalinės valstybės lygių, todėl regionų bendradarbiavimas yra labai reikšmingas. Dar vienas kontroversinis aspektas E, dėl kurio turbūt bus galima pasiekti kompromisą, yra iš ankstinis leidimo išdavimas, autorizavimas. Tokią galimybę suteikime valstybėms narėms. Numatoma, ji sistema bus lanksti, jie bus palanku naudotis piliečiams, tačiau be abejo dėl to išauks finansinė našta ligoninėms ir medicinos įstaigoms, kai reikės renkti finansinius planus. Kai kurios valstybės narės reikalauja griežtesnių priemonių ir vienas iš svarbiausių pakeitimų yra e, būtent mano paminėtasis, nes piliečiams toks dokumentas būtų palankesnis naudoti. Taip pat e, pasisakyčiau už tai, kad reikia įtvirtinti ryšį su socialinės apsaugos sistemomis ir jų reglamentavimu. Manau, kad tai yra svarbu. Dar daug pakeitimų yra skirti e, detalesniam tam tikrų e, reiškinių apibūdinimui, apibrėžimui. Pavyzdžiui, ligoninių e, slauga. Aš e, kaip pakeitimų tvarkytoja, sakyčiau, kad mes neturim pakankamai kompetencijos tokiems konkretiems klausimams e, sureguliuoti. Taigi, iš esmės, apie ką pagrindiniuose pakeitimuose yra kalbama. Būtent apie tai, apie ką aš ką tik kalbėjau, sumažinsime viską kompromisiniais pakeitimais. E, dabar, kaip žinia, tų pakeitimų yra apie 200 pateikta ir pasiekus kompromisu, pas, pas, patį pasiūlymą tokį glaustesnį padarysim. Ačiū. Ačiū. Tai yra geras ženklas. Pranešėja tenkina didžioji dalis pakeitimų, išskyrus porą. Pone Lind, liberalų vardu. Yes, thank you. Uh, thank you very much for the work. Ačiū. Ačiū už jūsų atliktą darbą. Kaip žinote, pateikiau Kaip žinote, pateikiau nemažai pakeitimų. Noriu padėkoti už tai, kad jūs palaikote daugumą iš jų ir dabar trumpai dėl 39 pakeitimo. Steven Hughes aišku, jau daug metų su to klausimu dirbu. Tai yra pakeitimas dėl um, žaizdų, kai įsidurėma adata, ypač eina kalba apie medikus. 40 pakeitimą džiaugiuosi, kad jūs paminėjote infekcijas vėlgi medikų darbę, nes čia mm, kalbama apie MRI. E, rengeno nuotraukas ir taip toliau. 87. Čia kalbu apie tai, kad reikia pasirūpinti, jog kiekvienas medikas kiekvienoje valstybėje narėje būtų kompetitingas ir manau, kad tai yra labai svarbu, kad suteiktumėm patikinimą pacientams, jog medikų kompetencija yra vienoda visose valstybėse narėse. Taip pat 168, 1. 7990 čia dėl kompensacijų mechanizmo, kuris turi būti sukurtas. Jeigu, tarkim, kažkas nepavyko, kažkokia klaida, kad būtų galimybė gauti kompensaciją. Pavyzdžiui, jeigu čia medikam medikų profesija, tarkim, yra kažkokia klaida konkretaus asmens, tai kad būtų kitose valstybėse narėse irgi tai aišku, kad, tarkim, kitos valstybės narės mm, e, sistema neįdarbintų to paties žmogaus. Dabar 74-72. 201 ši dėl receptų, aš žinau, kad kai kurios valstybės narės mm, taiko uh, receptus atskirai žmonėms su negale, galbūt tai efektyvų, galbūt čia būtų galima kažkiek tai traukti. Tai irgi, manau, kai kalbame apie išlaidas, tai irgi būtų labai svarbu dėl iš ankstinio leidimo, kad būtų galima gauti vėliau kompensaciją už paslaugas. 124 pakeitimas Čia ieškoma tam tikro kompromiso tarp įvairių pakeitimų, kurie pateikti tuo klausimu. Ir galbūt, pavyzdžiui, toks iš anksnis leidimas išlaidom galėtų būti suteikiamas pacientams ir galbūt šalis galėtų suteikti netgi finansavimą avansų, tarkim, kad žmonės turėtų galimybę gauti tokias pačias paslaugas ir jeigu, um, būtų, jie, jeigu jie gautų tas pačias paslaugas, jie galėtų gauti kompensaciją tokią pačią, kaip kad jie gautų savo gimtoje šalyje. Uh, Pavyzdžiui, jeigu e, medicinos paslaugos būtų suteiktos jų e, valstybė narėje, tai tuomet valstybė narėje pervestų tiesiogiai tas lėšas. Taip kad tokiu atveju. Aš manau, kad čia gal būtų išspręsta dauguma sudėtingų klausimų tuo. Labai noriu padėkoti Jums už, už bendrą darbą ir su aplinkos komitetu tikrai labai daug dirbta ir mano frakcijos daug pakeitimų tikrai įtraukta. Tikrai labai daug darbo yra nuveikta, bet dar daug kas lieka neišspręsta ir aš manau, kad vienas iš tų klausimų būtų būtent tas iš ankstinis leidimas išlaidom. Anne, Anne, du hast das Wort. Ačiū, Lis Anvinlankin. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai pač už tai, kad tikrai buvo labai glaudžiai bendradarbiauta su šešėliniais. Ir manau, galbūt ir iš tikrųjų lieka dar daug darbo nuveikti, bet tikrai turiu pasakyti, kad kai žvelgiu į pakeitimus, tai reikia pasakyti, kad yra tikrai labai daug bendrų dalykų ir tai padrasina. Pirmininkė, noriu uh, penkis momentus aptarti. Gal galėtumėt pasakyti, ar sekretariatas palaiko ryšius su atitinkamu atsakingu komitetu, tai yra aplinkos komitetu. Aš paaiškinsiu, kodėl to klausiu. Pastebėjau, ir kolegos tikriausiai kiti irgi pastebėjo, kad dėmesys buvo suteltas į 10 ir 11, tai yra valstybių narių um, dalyvavimą teikiant medicinos paslaugos. Tačiau pagrindinis dalykas, ką mes turime išspręsti, tai yra išsiaiškinti, kiek tai patenka į mūsų komiteto kompetencijos ribas. Kaip aš suprantu, mūsų komitetas yra atsakingas už koordinavimą, tačiau ne už e, be, e, valstybių narių bendradarbiavimo teikiant medicinos paslaugas kokybę. Taigi aš manau, kad čia yra panabaus e, atsakomybė ir tai turėtų būti aiškiai pasakyta. kad būtų aišku, už kuriuos punktus mes esame tikrai tiesiog atsakingi. Dabar dar keletas dalykų, ką turime sutarti. Tai visų pirma, mm, juridinis pagrindas, kuriuo direktyva būtų grindžiama. Steven Hughes ir Jan Kramer mm, paminėjo, kad mm, reikėtų atsižvelgti į 125 straipsnį Tai yra sutarties nuostatos dėl visuomės sveikatos. Griežtai sakant, ES tik taip paėda valstybėms narėms, kai yra infekcinių lygų ar panašus atvejai. Taigi, jeigu žiūrėtumėm dabar į šios direktyvos reikšmingumą, tai gal um, būtų prasminga mm, iš tikrųjų pažvelgti į tą straipsnį, nes tokiu būdu mes galėtumėm kalbėti ne vien tik tai apie bendrosios rinkos požiūrį. Uh, Tas pats pasakyta ir apie yra 16 straipsnės, tai e, kai eina kalba apie visuotinės svarbos paslaugas, nes tai nėra pagrindas veikti Europos Sąjungai. Tačiau labai svarbu yra parodyti, kad visuomenės sveikata yra mm, toks gėris, kuris yra svarbus visiems, tai yra visuotinės svarbos objektas. Ir dar vienas dalykas dėl e, direktyvos taikymos ryties. Man atrodo, labai svarbu turėti omenyje, čia aš iš anksto atsiprašau už savo komentarą, bet manau, kad būtina išsiaiškinti, kas vyksta taryboje ir turėti tai omenyje, nes man susidaro mm, toks įspūdis, kad tai, ką taryba dabar daro, yra labai arti to, ką, ko mes, Europos parlamentas, reikalaujame. Ir čia ir žalieji, kiti taip pat aiškiai pasakė, ne vien tik aš tai sakau, kad čia eina kalba ne vien tik tai apie sveikatos paslaugų teikimą per sieną. Eina kalba čia apie pacientų judumą. Tai yra eina kalba apie pacientus, kurie vyksta iš vienos valstybės narės į kitą tam, kad gautų gydimą. Tai, ir, tai eina kalba ne apie medikus, profesionalus, kurie vyksta į kitą valstybę teikti tų paslaugų. Ir tai labai svarbu pabrėžti. Nes tai labai svarbu apibrėžimams. Ir daugelis kolegų, priešingai nei taryba, aiškiai pasakė, kad eina kalba būtent apie pacientų judumą. Būtent, kai eina kalba čia apie sveikatos priežiūros teikimą per sieną, tai eina kalba būtent apie pacientų judumą. Uh, Dar vienas dalykas, ką tarpusavė mums reikėtų išsiaiškinti, yra santykis tarp šios direktyvos ir koordinavimo reglamento, koordinavimo nuostatų, nes tai ir taryba, ir kai kurie kolegos čia parlamente reikalauja, kad priimant šią direktyvą nebūtų sukeltas pavojus koordinavimo reglamentui. Manau, kad turėtų būti aiškiai pasakyti, kad ten, kur galima taikyti koordinavimo reglamentą, ten jį ir reikia taikyti. Tik kitur direktyva būtų taikoma, nes koordinavimo reglamentas suteikia didesnį mm, teisinį tikrumą nei ši direktyva. Lygiai tas pats pasakytina apie, tuo, apie tuos avansinius mokėjimus, apie mokėjimus į priekį, kai yra fiksuotos sumos pagal koordinavimo reglamentą. Nes tokiu atveju valstybės narės gali daug lengviau planuoti savo, fina, savo sveikatos priežos sistemų finansavimą. Taigi, reglamentui reikia teikti direktyvą, o direktyva turėtų būti taikoma reglamentui turi būti teikiama pirmenybė, o direktyva turėtų būti taikoma tik tai ten, kur reglamentas netaikomas. Ir tai turi būti pasakyta nuosekliai, taip pat ir ten, kur yra apibrėžimai, kokios yra sveikatos priežiūros paslaugos ir taip toliau. Taryba tai aiškiai nurodo ir mes savo pakeitimų pagalba tą patį darome, kad um, aiškiai norime pasakyti, kad čia sveikatos priežiūros apibrėžimas yra daug platesnis nei tarybos pasiūlyme. Taigi, jeigu norime aiškios sistemos, geriau yra daryti prielaidą, kad sveikatos priežiūra yra vienoda kaip kad yra sakoma reglamente. Ir tai turi būti aiškiai pasakyta, nes kolegos aiškiai prisimenate kad eina kalba apie sveikatos priežiūros paslaugas, bet tik tai tas, kurios patenka į 2005 metų um, direktyvą, kurios apibrėžimai yra labai siauri. Taigi yra labai daug uh, sveikatos priežiūros darbuotojų, kurie patenka į tą kompensavimo mechanizmą, kurie gali gauti mechani... kompensavimą pagal reglamentą, tačiau ne pagal šią direktyvą. Dabar dėl iš ankstinio leidimo išlaidom apmokėti. Džiugu matyti, kad ir komitetas, ir taryba aiškiai pasakė, jog valstybės narės turi turėti galimybę aiškiai apibriežti, kokios sveikatos priežiūros paslaugos yra ypatingos. Valstybės narės turi turėti mm, galimybę reikalauti tam tikrose sritise, reikalauti iš ankstinio leidimo išlaidoms apmokėti ir čia Alimdėzi, Rangeto ir kitų kolegų pakeitimuose tai aiškiai atsispindi. Pavyzdžiui, gydimas ligoniniai, tam tikros sveikatos priežiūros paslaugos yra tokios brangios, kad valstybės narės turi turėti galimybę pačios apibriežti tam tikras tas paslaugas, kurioms būtinai turi būti taikomas iš ankstinis leidimas apmokėti. Todėl siūloma sudaryti komitetą, kuris galėtų koordinuoti gydimą ligoninėse ir specializuotą gydimą, um, atsižvelgdamas į įvairių valstybių narių išsakytus aspektus. Aš nežinau, aš manau, kad mums komitologijos procedūros nereikia. Aš nemanau, kad komisija turėtų siekti suvienodinti apibrėžimus, tačiau jeigu valstybės narės sudarytų kažkokius tai paslaugų sąrašus, vis tik tai tie sąrašai turėtų būti pateikiami komisijai, kad ji galėtų turėti jos informacijos tikslais. Dabar dar vienas klausimas dėl mokėjimo. Kas moka, kiek moka, čia siečiau tai su Lizlin klausimu. Manau, kad šioje direktyvoje tai yra pats sudėtingiausias klausimas. Uh, Aš neįsivaizduoju, kaip šioje direktyvoje mes galėtumėm pasiūlyti, pasiūlyti kažką, kažkokį tai kompensavimo mechanizmą, kuris būtų perimtas iš E, koordinavimo reglamento, nes tai eina kalba apie pacientų judumą paremtą judėjimo laisvę čia yra direktyva. Aš matau, ką Lizlin padarė čia su tais avansiniais pokėjimais e, tose valstybėse narėse, kur pacientai turi draudimą, o Maskreto pasiūlė kitą kompensavimo e, sistemą Ponas Baujus e, kalba apie kažkokią tai sistemą paremtą voucheriais, kur būtų, tarkim, iš ankstinių leidimų ta sistema ir čia irgi jisai kalba apie tam tikrą kompensavimo mechanizmą. Aš neįsivaizduoju, kaip visą tai galėtų veikti, nes vėlgi viskas yra susijęs su koordinavimo reglamentu. Norėčiau paklausti, Lizlin. kaip sveikatos priežios paslaugų teikėjai atsijims išlaidas iš pacientų. jeigu jie moka savo valstybėje narėje ten, kur jie yra apdrausti. Jeigu, nėra, jeigu nebus tokio kompensavimo mechanizmo tarp valstybių narių, aš nežinau, kaip bus galima išspręsti tokius klausimus. Mes juk norime teisinio tikrumo pacientams, kurie buvo gydomi užsienyje. Mes juk to norime, siekdami užtikrinti pacientų judumą. Tačiau jeigu yra mm, prieimo prie sveikatos priežos paslaugų neligybė, tai mes to nesugebėsime išspręsti. Būtent todėl, kad kai kuriuose valstybėse narėse iš pacientų bus reikalaujama mokėti avansinius mokėjimus ir jie nežinos net ar su, galės susigražintos pinigus ar ne, nes tų kompensavimo mechanizmų kol kas nėra. Aš nežinau, kaip tai galėtų veikti, todėl aš negalėjau pateikti jokių pakeitimų nuo savęs. Dabar įplaukos išplaukos iš sistemos, ką, kaip komisija tai apibrėžia, žaliųjų yra pakeitimai. Kalba apie tai, kad reikia iš ankstinių leidimų išladam apmokėti, kai eina kalba apie tokių paslaugų teikimą. Galbūt aš vienintelė esu, kuri išvelgiu čia problemą, bet iš tikrųjų mano šalyje yra labai daug pacientų, kurie atvyksta iš užsienio. Galbūt situacija pasikeis, kai ta praktika mm, bus plačiau taikoma. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mano pakeitimą, kur eina kalba apie atvykstančius pacientus, iš užsienio atvykstančius pacientus. Uh, Ir manau, kad apie tai turėsime daug kalbėti būsimuose neformaliuose sutikimuose. Pirmininkė, jums ir sekretariatui norėčiau adresuoti savo prašymą, kad būtų galima išsiaiškinti, kokie yra mūsų kompetencijų, kokios yra mūsų kompetencijų sritis, kad žinotumėm, kur galime dirbti. Ačiū. Ane, tavo pozicija buvo pakankamai kritiška, tikrai gerai, kad turime pakankamai laiko šioms diskusijoms. Pirmųjų atsakymų, manau, galime greitų laikų sulaukti iš sekretariato. Panas, ar buvo galimybė sudaryti darbo grupę šiuo klausimu? Ačiū pirmininkė. Išsiaiškintume ponios Van Lanker iškeltą klausimą. Noriu pasakyti, kad pirmininkas kartu su IMKO komiteto pirmininku parašė atitinkamą e, raštą prašydamas su kurti darbo grupę aplinkos komitetui, tačiau tas pasiūlymas nebuvo priimtinas. Jie norėjo, kad pranešėjai ir e, nuomonės rengėjai bendradarbiautų laisvesnė forma. Paisant to, jie teigia, kad pirmininkų suiga yra leidusi taikyti sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą skiriuose srityse, kurios bus nustatytos pirmininko prašymu ir e, todėl pirmininkas e, turi pasiūsti laišką aplinkos komiteto pirmininkui, prašydamas, kad jo komiteto nariai nebalsuotų dėl tam tikrų klausimų, kurie patenka mūsų komiteto kompetencijai. Pirmininkas, ačiū, toks buvo sekretariato atsakymas, tęsime diskusijas, ponė Tomaševskui suteikimas žodis. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau taip pat pakalbėti apie klausimą, kuris kalba apie kompensavimo mechanizmus ir apie galimybę gauti sveikatos arba gydymo paslaugas. <clears throat> Ir noriu pratesti mintis e, apie pataisas, e, kuris minėjo ponia Van Lanker. Tai yra visos tos pataisos, kurios kalba apie atitinkamus e, apibrėžimus, užtikrinančius tam tikrų gydimo paslaugų sutikimą pacientams. Aš konkretų pavyzdį iš Lenkijos noriu pateikti, nesu gydytoja, nežinau kaip ta lyga vadinasi, nepamenu. Čia tai yra vaikų lyga, kuri yra, e, kuri, dėl kurios vaikai e, neturi galimybės normaliai judėti, Vokietijoje yra daromas sutinkamas operacijos ir vaikai iš Lenkijos buvo operuoti Vokietijoje. Ir tuo metu išaiškėjo, kad tokią operaciją buvo galima atlikti Lenkijoje, dėl to nebuvo išduotas e, leidimas finansuoti šių vaikų gydymui Vokietijoje iš Lenkijos sveikatos apsaugos sistemos biudžeto. Tačiau Vokietijoje to tarpu yra atliekamas visas gydymo e, ciklas, pradedant operaciją, baigiant rehabilitaciją ir vaikas visiškai pasveikęs e, būna po šio ciklo pabaigos. Lenkijoje tik tai yra operacijos atliekamos su daugiau nieko. Konkrečiu atveju viena iš aštuonmečių mergaičių e, neatliko iki galo gydimo ciklo ir ta mergaitė nebevaikšto ir niekuomet nevaikščios, nes jau yra per vėlų imtis kokiu nors papildomų priemonių. Dėl yra labai svarbu atitinkamai apibrėžti to, šiuos dalykus ir e, šios apibrėžimus patalpinti į direktyvą. Dėkoju todėl poniai Van Lanker už jos siūlomą pataisą. Manau, kad ji labai aiškiai pabrėžia, kad reikia priminėti tinkamus sprendimus, kalbant apie tiek tarpusio atsiskaitimus, tiek apie išankstinių leidimų išdavimą gydytis užsienyje. Taip pat aš manau, kad yra labai svarbu užtikrinti asmens duomenų apsaugą, keliaujant ligonėms iš vienos valstybėms į kitą, tačiau šis klausimas galbūt jau šiek tiek išeina už dabar e, svarstoma nuostatų ribų, reiks jį vėliau aptarti. Ačiū. Ačiū labai. Daug klausimų. Ponui Pargeto. Dabar yra klausimas. Komisijos atstovų žodis. Dar ponas Sino dar nori pasisakyti. Aišku, mes jai suteiksim žodį todėl. Prieš porą savaičių, e, tai yra minučių, tą klausimą norėjau užduoti, pakomentuoti tam tikras pataisas, kurios yra siūlomas. Man šiek tiek susirūpinimo kelia 47 pataisa aplinkos komitete taip pat yra nemažas susirūpinimas išreikšta dėl išankstinių leidimų. E, Airijos piliečiai turi teisę vykti į užsienį gydytis, jeigu negauna atitinkamų gynimo paslaugų Airijoje. Tačiau dėl iš ankstinio leidimo yra pakankamai sudėtinga tai padaryti. Aš aplinkos komitete esu šešėlinė pranešėja dėl šio pranešimo ir todėl tie iš ankstiniai leidimai vienokiu ar kitokiu būdu trukdo vystytis, vykti šiems procesams ir neužtikrina pacientų judumo. Todėl uh, manau, kad reikia užtikrinti vis tik tai pacientams galimybę gauti tas gydimo paslaugas, kurių jiems reikia, tačiau gaunant iš ankstinius leidimus, jiems reiks padėti labai nemažai pastangų, bent jau Airijoje taip yra. Ačiū, poniai. Sinat, kolegai Bragėto, vaigiamajam žodžiui suteikiama galimybė. Ačiū visiems kolegoms už jų pasisakymus. Mes galėsime patikslinti, pagerinti, atsižvelgdami jų pastabas mūsų pranešimą. Aš įdėmiai klausiausi diskusijos, taip pat turėjau nemažai asmeninių kontaktų su kolegomis, na, manau, kad visų problemų bent jau per e, pirmąjį etapą negalėsime išspręsti, tačiau ilgainiui manau, kad pasirinkti būdai ir priemonės turėtų būti taip pat ir peržiūrėtos. Didžioji dalis ponios Lin pataisų atsispindi jau uh, mano pranešime, juos yra atsižvelgta, o ponios Van Lanker pasiūlytos pataisos, tai dėl jų galbūt mums reiktų dar pasikalbėti, pirmiausiai kalbant apie kompensavimo mechanizmą ir apie išankstinių leidimų išdavimą, kadangi kai kurios valstybės tokių išankstinių leidimų nenori, e, e, kai kurios tačiau nori, kad jos būtų privalomos. Tai yra pozicijos čia kardinaliai skiriasi. Komisijos pasiūlymas yra toks, koks yra. Aš su ponu Bauvis apie tai kalbėjau. Mes pirmiausiai norime užtikrinti uh, E, kad šis rytis nebūtų ekstremaliai liberalizuota, o kita verkus mes taip pat norime, kad e, pasiūlymai būtų praktiškai įgyvendintini. Taigi dar šiuo klausimu, manau, turėsime diskutuoti. Mes dėrėsimės neformaliai Ir e, manau, kad ir šiek tiek sudėtingesniais klausimais mes sugebėsime rasti bendrų vardiklių. Galbūt jau su ponu Bauvėsiu e, iš anksto galėtume susitikti ir aptarti šiuos aspektus. nes jie iš tikrųjų yra tokie svarbus, kad tiek pagrindinis, tiek e, papildomas komitetai turi pasistengti, nes kalba eina apie pacientų judumo užtikrinimą ir ponios Vanlankė pastabos iš tikrųjų svarbios, niekas dėl jų neabejoja. Taigi linkiu artimiausiomis dienomis mums visiems gero darbo pirmininkas. E, pakankamai gerai naudojamės diskusijoms kitų laikų. Ši svarbi idėja, šis svarbus dokumentas 1 vasario turės būti priimtas. Ir jeigu viskas vyks pagal planą, tai kaip tik ir spėsime tą padaryti penktas klausimas yra atšauktas, kaip man pranešė. Taigi dabar šeštasis darbuotvarkės punktas apie Europos ekonomikos atkūrimo planą. <clears throat> Savos iniciatyvos pranešimas. Elizabeth Moran yra pranešė ir jai dabar iškart suteikiamas žodis prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tai pranešimas savo iniciatyva kaip jūs ką tik priminėte, tema labai svarbi. Čia mes kalbame apie tai, kad reikia sukurti Europos ekonomikos atgaivinimo politiką, kad galėtume sureaguoti į pasaulinę krizę, e, dėl kurios dabar taip kenčia ES ekonomika taip pat. Pasaulinė krizė turėjo labai e, neigiamos įtakos valstybių ekonomikai, o mes, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, turėjome tokiuose debatuose dalyvauti iš esmės, nes tai yra mūsų darbo e, pagrindas, pagrindinė tema. Labai trumpai. Aš tai pabandysiu apibendrinti tris pagrindinės Europos atsigavimo e, plano ašis Čia galime išskirti tris pagrindinės sritis, kad ir sakykime, pirmiausia, darbo jėga e, šio plano žmogiškasis aspektas. Kalbėtoja nutraukia kalbėti. Ne. Pirmininkas prašo drausmės, tyliau išeiti iš salės. Nebeimanoma nieko išgirsti. Taigi, ačiū pirmininkė. Europos ekonomikos atgaivinimo plane trys sritis išskirtos. Pirmiausia, žmonės, darbo jėga, tam daugiausia vietos skiriama užimtumui. Antras rytis – finansinių ir administracinių gebėjimų gerinimas. Taigi, ES sistemų veikimo pusė turime taip patvirtinti, kad garantuotume atsigavimą. O trečia svarbi atsigavimo plano šis, kuriai labai daug dėmesio, kurioje labai daug dėmesio skiriama atskiriams sektoriams, e, suteiks daug, ekonom, daug svaršių, atsvarų Europos ekonomikos atsigavimui. Toms trims sritims bendrai yra iškelta dešimt svarbių tikslų. Pirmiausia, remti užimtumą, gerinti e, darbo lygį. Pirmiausia, turime galvoti apie žmonės, kurie darbo rinkoje yra labiausiai pažeidžiami kuriems pagalba labiausiai reikalinga. Todėl reikėtų mums itin aktyviai dalyvauti siekiančio tikslo, nes pažeidžiamiausi žmonės labiausiai jaučia krizės poveikį. Taigi labai svarbu valstybėse narėse ir Europos institucijose tuos klausimus nagrinėti ir galimybės išanalizuoti. Kaip suprantame turbūt, žmonės, e, skir, žmonėms skiriamos investicijos yra pačios svarbiausios. Turiu galvo investavimą į kvalifikacijos kelimą, į darbuotojų mokymą. Taigi, pristaikymo prie globalizacijos fondas yra įsteigtas tam tikslui, jis tai padaryta neseniai. Rosalin Bašlau teikė tokį pasiūlymą. Tas fondas dabar jau veikia ir gali būti naudojamas Mm, tiksliniam žmonių mokymui, tokiu būdu pagerinant ES darbuotojų kvalifikaciją. Ta pačia linkme galėtume prisiminti, jog reikia remti žmogaus potencialo išnaudojimą. Šis Europos ekonomikos atgaivinimo planas yra skirtas tam, kad sumažėtų socialiniai kaštai susijęs su nedideliais atlyginimais. Socialiniai kaštai sumažės, didinant e, darbuotojų kvalifikaciją. Antras dalykas, antras rytis - administracinių ir finansinių gebėjimų gerinimas. Turime įmonėms suteikti daugiau galimybių naudotis finansinėmis ir administracinėmis priemonės Europos investicijų bankas čia turėtų būti panaudojamas, kuris e, padeda mažoms ir vidutinėms įmonėms, jis ypač reikalingas krizės metu. Be to, mažoms įmonėms e, iš Europos investicijų banko yra lengviau gauti paskolas. Pirmos, pirmai paskolai yra skirta 30 milijonų eurų, milijardų eurų o kitam fondui 1 milijardu daugiau negu buvo anksčiau. Tokiu būdu supaprastės galimybės pasinaudoti įmonėms paramos mechanizmais. Vėlgi administraciniam finansiniam valdymui reikia sukurti e, galimybių sumažinti biurokratinę administracinę naštą įmonėms kad įmonės galėtų greičiau reaguoti. Ir aš tikiuosi, kad mes to tikslo pasieksime. Iš esmės mes e, išsikėlėme tikslą sukurti galimybės įsteigti įmonę per tris dienas ir manome, kad tą rezultatą pasiekti galima, nors tikslas ir labai ambicingas. Be to yra numatyta priemonių palengvinti mažų mikrokompanijų e, gyvenimą ir palengvinti privačių įmonių steigimą. Turiu galvoje tas įmonės, kurių kapitalas siekia vieną eurą. Visą tai numatyta ES ekonomikos atgaivinimo plane. Šiame planas yra e, orientuotas į konkrečius sektorius. Pirmasis sektorius ar pirma sektorių grupė yra susijusi su reikiamybė ženkliai investuoti į Europos infrastruktūros gerinimą. Taigi, kalbame apie investicijas į transportą ir naujausias technologijas. Tam tikslui reikėtų sukurti plataus masto projektus. Kai kurie iš jų jau yra sukurti. Ir jeigu mes dabar pagalvotume, kaip nauji projektai turės būti kuriami, tai mes e, uždėlsime atgaivinimo plano gyvenimą. Taigi reikia planui sukurti naują stimulą ir pagreitinti Europos socialinio fondo naudojimą tam, kad projektų rengimo tempas padidėtų. Kol kas dirbama labai lietai, tiesiog e, ne prade, neįsibėgėja tie projektai. Taigi, pirmiausia, turime pagreitinti didžiuosius projektus naujoms Europos infrastruktūrams. Antras svarbus sektorius, kuris ženkliai pagerins e, ūkio padėtį ateityje ir e, įves šiek tiek inovacijų į šiandieną, yra susijęs su energijos taupimu pastatuose. Statybų pramonė visoje Europoje šiandien e, išgyvena labai sudėtingą laikotarpį. Taigi turime suteikti naują e, postumį šiam sektoriui. Turime galvoti apie energijos taupimą ir rasti galimybių ateityje finansuoti tą sektorių ir jį gerinti. Kitas svarbus e, momentas susijęs su šiuo sektoriumi yra tas, kad mes privalome veikti, negalime klysti. Turiu galvoje pirmiausia investavimą į mokslinius tyrimus ir naujovių kūrimą. Fundamentaliai moksliniai tyrimai be abejo turi būti koordinuojami visoje ES. Be abejo, turime nusistatyti bendrus tikslus. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad reikia remti kitas svarbes investicijas e, taikomajame moksle nes e, tokio pobūdžio moksliniai tyrimai artimiausioje ateityje pademonstruos savo e, darbo vaisius, bus kuriami nauji produktai įmonėse. Taigi kalbame apie tai, kad reikia remti viską, kas yra susijęs su naujovėmis, kūryba ir be abejo švietimu. Ir visa tai turi būti įtraukta į mūsų aptariamą Europos ekonomikos atgaivinimo planą. Pasibaigus šiai kriziai praėjus keletui metų, manau, Europos inovacijų potencialas taps pagrindiniu varikliu atvedančiu Europą į pasaulio areną. Dar porą sektorių norėčiau paminėti. Pirmiausia, automobilių sektorius. Tai ta pramonės rušis, kuriai reikia labai stiprios paramos šiandien. Ypač turime galvoti apie paramą naujoms technologijoms ir lūkesčių siejimų su šio sektoriu gyvendinimo. Nes e, prisiminkime, ko mes tikimės iš to įmonių, kaip jos pakeis savo gamybos įpročius turimus šiandien, pavyzdžiui, turim būti pradėta galvoti apie ekologinius reikalavimus, energijos sunaudojimo uh, E, kiekius ir panašiai. Tai yra labai svarbu. Mes e, turime konkrečias finansinės priemonės automobilių sektoriui remtis sukurti. Ir paskutinis dalykas – internetas. Infrastruktūrų greito interneto ryšio sukūrimas visoje Europoje leistų mums geriau vykdyti ekonominio mokslinio tyrimo veiklą ir daryti čia pažangą. Visą tai turėtume galvoje, turime nepamiršti, kad visų pirma tikslinės investicijos yra reikalingos. Ir tikslinės investicijos pirmiausia yra investicijos į žmonės. Turime gerinti žmonių kvalifikaciją, jų profesinės žinias, turime įtvirtinti socialinio teisingumo jausmą ir solidarumo jausmą. Vėlgi, e, laiko turime labai nedaug, mūsų veiksmai yra labai varžomi terminų ir turėdami planą, šį planą, e, mes jaučiamės, e, kad susidurėm su dar labiau sunkumu. Kalbame apie švietimą, apie žmonių e, kvalifikacijos keitimą, apie naujų profesinės veiklos rūšių atsiradimą. Ir visuomet yra nustatytas gyvendinimo terminas, kažkoks tai laikas. Tačiau suprantame, kad tam e, reikia daug laiko ekonomikos įgyvenimo plane, apie tai negali būti net kalbama. Buvo išsakyta nuomonių, kaip šis komitetas galėtų prie to prisidėti ir aš mielai išklausyčiau jūsų to. Ačiū, Isabel. Yeah, thank you very much. I didn't expect to be the, the ačiū. Aš nesitikėjau pirmas gauti galimybę kalbėti, tačiau vis tiek ačiū. Nepaisant to, kad e, šis dokumentas yra tik nuomonė, jis e, galbūt yra vienas iš svarbiausių mūsų komitete per pastrosius penkis metus svarstytų dokumentų turint omenyje. Situacija iš tikrųjų yra beprecedentinė. Ir e, per e, artimiausius mėnesius mes turėsime apsispręsti, kaip reaguoti į krizę, į ekonomikos nuosmukį, nes kol kas ne viena vyriausybė konkrečių veiksmų dėl to nesijėmė ir todėl mūsų komitetas turėtų atkreipti dėmesį ne tik apie darbo vietų naujų kūrimą, tačiau dabartinių darbo vietų išlaikymą. Mas, aišku, reikia ūkio augimo, tačiau e, žmonės taip pat e, turi turėti ir išlaikyti galimybę vartoti, leisti pinigus, todėl e, vyriausybės privalo dėti visus pastangas, kad kuo daugiau lėšų pinigų liktų žmonių kišenėse ir dėkti atitinkamas priemonės. E, aš manau, kad šiuo metu mūsų keliamas klausimas dėl lankstaus darbo saugumo būtų neigiama žinia Europos dirbantiesiems, kadangi jau dabar jų darbo vietos yra pakankamai nesaugios ir e, jie nežino, ar rytoj išlaikys dar savo darbo vietą, galės mokėti savo paskolas ar gaus pensijas. Todėl aš manau, kad toks politinis sprendimas e, būtų neteisingas politiškai, nepaisant to, kad galbūt prisidėtų prie ūkio augimo. Todėl mes galbūt e, turime stengtis įtikinti socialinius partnerius, kad dabar šio klausimo forsuoti neverta. E, žmonės e, turi E, sugebėti vartoti, turi turėti užtikrintas pajamas ir šiuo metu kilo labai didelis pavojus žmonių pensijoms, jos daugeliu yra mažinamos ir ateityje tas procesas tęsis. Pirmininkas. Ačiū, ponė Sino dabar. <clears throat> sakyti, kad užimtumas ir socialiniai reikalai čia yra per daug siauras sritis. Ir sutinku su pranešėju, kad reikia pabrėžti ir darbo vietų išsaugojimą bei naujų darbo vietų kūrimo klausimus. Ir noriu pasakyti, kad prarandant darbo vietas reikia mokėti išeitinės išmokas, pašalpas Ir e, mano valstybėje tai yra pakankamai svarbus faktorius, mažėjant darbo vietų, taip pat mažėja ir valstybės pajamų iš mokesčių. Čia nepaisant e, to, žmonėms e, mokant iš įtinės kompensacijos arba iš ankstinio išėjimo į pensijas atveju tos lėšos e, turėtų steigti jiems galimybę pasinaudoti e, tam tikro perinamojo laikotarpio, ieškant naujo darbo. Tokiu būdu žmonės bus skatinami galbūt pradėti savarankišką verslą. arba imtis kokiu nors kitų iniciatyvų. Tai yra, reikia leisti žmonėms padėti patiems savo. Taip pat e, Airijoje, nuo kitose valstybėse kyla nemažai sunkumų surenkant valstybės biudžetą. Yra nemažai problemų mokant socialinės išmokas vyresnio amžiaus arba neįgaliems žmonėms, todėl yra labai svarbu išlaikyti žmonių darbo vietas tam, kad e, būtų užtikrintas vartojimas ir būtų užtikrinti ūkio e, vystimosi procesai. E, ypatingai socialinių paslaugų teikimo srityje. Paturime nepamiršti kad reikia taip pat ir aukoti pinigus labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Poniai Tomaševskai žodis. Ačiū. Aš norėjau pabrėžti, kad darbuotojo pajamos augant vartojimui augina ir ekonomiką. Tai reiškia, kad darbuotojų įplaukos užšaldymas blokuoja savo ruoštų, įplaukų užšaldymas blokuoja savo ruoštų ir ūkio vystimasi. Ta turime uh, atsiminti, todėl tai gerai, kad nuomonėje į tai atkreipiamas dėmesys, naudodamasi progą noriu priminti situaciją Lenkijos laivų statyklose. Europos komisijos sprendimu jos yra likviduojamos, darbuotojai atleidžiami ir e, e Lenkija perka laivus iš Azijos valstybių, o Lenkijos darbuotojams yra mokamos išeitinės išmokos ir atimama galimybė normaliai dirbti ir normaliai dalyvauti ekonomikos procesuose. Manau, kad tikrai reiktų pasvarstyti, ar tokie priimami sprendimai šiuo momentu kuomet kyla grėsmė dėl ekonominės ir finansų krizės valstybės ūkio augimų, yra teisingi. Manau, kad ateitie reiktų vengti tokių klaidų. Ačiū. Ja, vielen Dank. Äh, von meiner Seite aus war eigentlich eine Frage an die Berichterstatterin. Aš tik noriu paklausti pranešėjos Vokietijoje daug įvairių apsauginių e, planų yra taikoma, pavyzdžiui, bankams gelbėti, įmonėms gelbėti, piliečiams kol kas tokių planų nėra, tačiau bandoma dabar jau juos pradėti renkti ir gyvendinti ir viena iš tokių galimybių būtų valstybės siūlomas e, trumpalaikės e, darbo vietos kvalifikacijos kelimo galimybės atleidžiamiems darbuotojams ir e, Dabar Vokietija yra konstatuojama, kad trūksta kvalifikuotos darbo jėgos, praktiškai po kiekvienos krizės tai yra konstatuojama, o pirmaujant Prancūzijai buvo pasiūlyta kurti Europos ekonominę vyriausybę, Vokietijoje toks pasiūlymas susilaukė kritikos, dėl to kad valstybės yra labai skirtingos ir mums reiktų pirmiausiai stengtis labiau derinti savo veiksmus ir glaudžiau bendradarbiauti dabartinėms vyriausybėms. Ir per Europos parlamento rinkimų kampaniją, manau, galima ir reikia tą pabrėžti, tačiau aš manau vis tik tai, kad mums reikia Europos ekonominės vyriausybės, tačiau ponė Merkel tapo nepageidaujamu asmenį beveik Prancūzijoje, nes pasipriešino tokiam prancūzijos pasiūlymui. Tačiau nepasant to, mes galime su prancūzų kolegomis pakankamai gerai bendradarbiauti žodis komisijos atstovai. Thank you very much. Yeah. Labai ačiū pirmininkė, gerbėm parlamento nariai, pranešėjai. Dėkuoju už visus išsakytus pasiūlymus ir už klausimus. Akivaizdu, kad ši diskusija yra labai e, laiku teikiama. Europos ekonomika labai smarkiai kenčia. Visi sektoriai e, patiria e, nusivylimą laiko, tarp buvo paminėtas statybos, automobiliai, automobilių ekonomikos požiūrių nuotaikos yra labai liūdnos. Be to ir komisija parodė, kad darbo rinka ir toliau kentės dėl ekonomikos bendro sulėtėjimo. Praeitą savaitę komisija paskelbė tokį tarpinę prognozę, kuri tą patvirtino. Norėčiau pasakyti, kad toliau mažėjantis e, vartotojų ir verslo pasitikėjimas ekonominė ateitimi mažėja ir panašu, kad ateityje darbo rinkos padėtis dar labiau blogės. Turbūt ir kitais metais tas pats bus. Todėl pasiūlymai, kurie buvo šiandien komitete išsakyti ir aptarti, susijęs su socialinės integracijos klausimų, greitesnių fondų naudojimu, tikslinės paramos užimtumu, struktūrinių fondų panaudojimu, taip pat ir lankstaus saugumo klausimas. Iš komisijos e, pusės žiūrint, atrodo labai svarbus, lankstų saugumas yra tas rytis, kurią purame, turime apginti. Ir šiandien turime taip pat suvokti, kad tiems žmonėms reikia uh, pasinaudoti ne tik nedarbingumo pašalpomis, bet ir galimybėmis mokytis, kvalifikacijos kelimo galimybėmis. Daugelis valstybių narių stengiasi išlaikyti žmonės darbo vietoje, yra e, trumpinamas, pažiūrėjau, darbo laikas tuo tikslu. Be abejo, tai yra labai svarbu stengiantis išvengti ilgalaikio nedarbo. Turime galvoti apie valstybių narių taikomas priemonės ir priemonės numatytas atgaivinimo plane. Reikėtų pažiūrėti, ar tomis priemonėmis yra stengiamasi padidinti paklausą, ar stengiamasi gyveninti ilgalaikės reformas. Be to yra galvojama apie fiskalinės erdvės e, pasikeitimus kiekvienoje valstybėje narėje. Mes esame įsitikinę, kad išklausus tų pasiūlymų, kurie visiškai atitinka komisijos nuomonę, bus e, parlamento dėka padarytas žingsnis, didelis žingsnis į priekį ir mes e, norėsim su jumis bendradarbiauti krizės metu. Ačiū. Galėčiau pasakyti, kad Prancūzijoje be abejo negalima nei vieno žmogaus ignoruoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Dėkuoju poniai Moran už kokybišką pranešimą ir pasisakymą. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad turime nepamiršti fakto, kad šiandien susidarė ypatingai rimta padėtis. Tai yra šiemet, turbūt ir dar ilgiau, gal net blogiau kitais metais, mūsų valstybėse bus pasiektas nedarbo lygis, kuris um, jau prieš, kurio, kokio mes nematėme jau daugelį metų. Jeigu mes nevertinsim padėties dabar, jeigu nesimsime greitų priemonių reaguoti į tokius dalykus, tai nebus jokios prasmės kalbėti apie e, gelbėjimosi lėmenių spalvą, e, kai jau žmonės beveik nuskendė. Taigi apie visas priemonės turim galvoti dabar. Apie e, priemonės e, krizės atveju mes kalbėjome prieš porą dienų, Tai yra mokymas, kvalifikacijos kelimas, darbo pobūdžio keitimas. Jeigu šiandien to nedarysim, susursim su rimtomis mokymo sistemos problemams. Todėl būtų geriau veikti dabar. Antras dalykas - lankstus saugumas. Manau, kad šiandien žmonės, gerai kalbantis apie lankstų saugumą, e, dažniausiai atstovauja viešai sektorių. Tai yra tie žmonės, tuos žmonės, kurie turi garantuotas darbo vietas. Visose ES valstybėse narėse darbuotojams didžiausia susirūpinimą kelia tai, apie ką turbūt net nereikėtų kalbėti, siekiant išvengti panikos visoje ES. Pone Moran kalbėjo apie mažas ir vidutinės įmonės. Akivaizdu, kad čia atsiveria didžiausias potencialas sukurti darbo vietų, todėl reikia dėti daugiau pastangų. Jeigu galėtume sukurti tokias sistemas, kurios leis mažoms ir vidutinėms įmonėms be papildomų išlaidų e, sukurti dar du, pavyzdžiui, etatus per tam tikrą laiko tarpą. Tai įmonė patirtų tam tikrus kaštus tik tada, kai pradėtų imtis konkrečios veiksmos, e, veiklos. Dar vienas pasiūlymas buvo pateiktas. Visoje Europos Sąjungoje turėtų būti sukurtos galimybės mums visiems sukurti vadinamąją solidarumo vėliavą kamgi tai būtų reikalinga, tam, kad pagelbėtume visoms įmonėms, nes kaip mes jau matėme, tam tikrose įmonėse kredito reitingavimo agentūros jau padarė žalos pačių valstybių ekonomikai. Ir kai kurios tų valstybių įmonių yra labai jautrios būklės. Todėl, kalbant apie skolinimas eurozonoje, reikia laikyti solidarios politikos. Turi būti garantuotos paskalos eurozonos valstybių įmonėms. Ir ypač tai reikalinga dabar. Ačiū Bernard, kitas pranešėjas ar pranešėjas. Pone Mora. Ačiū, pone pirmininkė. Ši diskusija buvo labai įdomi. Labai mm, su dideliu susidomėjimu išklausiau kolegų pasisakymų. Pabandysiu apibendrinti argumentų pagrindinius elementus. Daugelis žmonių pabrėžia, kaip svarbu sukurti pasitikėjimą. Tai e, būtina pasiekti visoje visuomenėje. Šiuo požiūriu buvo išdėsta skirtingų nuomonių, tačiau aš manau, kad šis pasitikėjimas, kurio aš neakcentavau anksčiau, atsiras per dialogą su socialiniais partneriais, nes tokie planai kaip šis yra pastatyti ant noro, troškimo, pakeisti žmonių kvalifikaciją, permokyti juos. Bet visą tą mes turime suderinti su socialiniais partneriais. Jie turi dalyvauti tame procese. Aš pats nenaudu, aš pati nenaudojau žodžio lankstus saugumas, kai pateikiau savo pradžioje parengtą santrauką. Šis žodis per diskusiją buvo paminėtas ir aš jį atkreipsiu dėmesį. Tačiau aš taip pat manau, kad krizė, su kuria susidurime šiandien, reiškia, kad turime galvoti ir apie kitus darbo mm, užimtumo srityje būdus. Čia turėtume galvoti apie darbdavių grupės, sugrupavimą E, naujų žmonių įdarbinimo būdų sukūrimą. Pane Sinot kalbėjo apie užimtumą ir naujų darbo vietų rūšių kūrimą. Manau, kad kai mes prieisim prie tunelio galo, krizės tunelio galo, būsime išsikapstę iš baisiausio nedarbo lygio apie kurioje ponas Leiders. Ir rinkoje įvyks ženklių pokyčių. Mes nebeturinkime tokių pat darbo vietų kaip anksčiau, įmonės ir panašiai, užimtumas bus kitoks. Tai yra tiesa ir mes turime veikti greitai, nes tos problemos yra labai artimos. Turi būti sukurtas pasitikėjimas, turime pagerinti darbo vietų, darbo vietas ir kaip jau buvo sakyta, investicijų klausimas reikalauja dėmesio, panaudojant naujas priemonės, kurias aptarė skirtingi kolegos. Be abejo, turime atsižvelgti tai, ką pasakė komisija. Komisija paaiškino tai, kad labai svarbu išlaikyti žmonės darbo vietoje, kad mes nuolat prisitaikytume prie naujų sąlygų. Turime dirbti kartu ir aš atsižvelgsiu tuos visus pasiūlymus dėl ateities pasiūlymų e, ir galvosiu apie ateities pasiūlymus, kurie bus pateikti komitete. Ačiū už viską, kas buvo pasakyta. Vasario 10 dieną vyks diskusija dėl teikiamų pataisų. Balsuojama bus vasario 11. Na, o dabar darysiu judesi, kurį labai mėgsta daryti Janas Andesinas. Tai reiškia, kad baigiame svarstyti šeštą darbo tvarkės punktą, dabar septintasis. Gabrielos Kriti pranešimas, jo tema Europos regionės plėtros fondas ir žodis teikiamas pranešėjai, prašau. Este vorba de o cerere de aviz conform a Consiliului în privința modificării. Ačiū pirmininkė. Kolegos, tai nuomonė prieš pakeičiant šį reglamentą dėl regioninio fondo, socialinio fondo ir finansinio valdymo nuostatų. Tai yra ekonomikos gaivinimo plano dalis, apie ką mes kalbėjome jau. Valstybės narės vieningai remia šį pasiūlymą. Taigi, apie ką mes čia kalbame? Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas turės galimybę dalyvauti įgyveninant šias num, įvairias numatytas programas ir atitinkamai bus atit, padaryti pakeitimai dėl išlaidų mm, atsižvelgiant į maksimalės ribas, kas yra anksčiau nustatyta. Paskolų finansavimas bus padidintas, paketai bus desni valstybėms narims. Manau, kad bendrai galime taip pat kalbėti apie procedūrų supaprastinimą. viso šio paketo finans, finansinis e, mastas nemažas, 6,3 milijardo eurų. Ir todėl mes norime pateikti savo nuomonę, išsakydami savo išlygas tam tikrus abejojimus, kurių galbūt įtraukti čia negalime, tačiau juos išsakyti norėtumėm. Labai svarbu, kad būtų galima lengviau panaudoti tas lėšas, kad jos lengviau būtų atpalaiduojamos, kad būtų galima realiai pasiekti rezultatų, pavyzdžiui, dėl sanglaudos ir dėl geresnės prieigos prie darbo rinkos. Manau, kad čia yra itin svarbu, turint galvoje ateitį ir dabartinius krizės ženklus jau turime padėti smulkiam vidutiniam verslui, turime sudaryti geresnės prieigas prie vietinių išteklių, vietinio finansavimo, tai yra labai svarbu. Tačiau šis pasiūlymas yra tarsi čekis su galimybė rašyti kokią noriu sumą ir uh, Tai yra pasiūlymas, kuris gali padėti mums pasiekti tikslų, tačiau yra problema, kad neturime galimybės sukontroliuoti, kaip viskas po to plėtosis, kaip viskas vystysis. Na, o pabaigai galbūt truputėlį teigiamesnė tokia gaida baigčiau, kad jau yra tam tikras precedentas sukurtas, kurį galbūt naudinga turėti omenyje ateičiai. Anksčiau kai šis komitetas imdavos iniciatyvų socialiniais klausimais, jūs susidurdavo su tam tikrais sunkumais, nes mum būdavo sakoma, kad nėra teisinio pagrindo tokioms iniciatyvoms. Tačiau, jeigu dabar šis projektas būtų pasiūlytas, tai mes jau tada garantuotai žinotumėm, kad jeigu tik yra politinė valia, tai ir teisinis pagrindas ir aš manau, kad būtų gerai tai prisiminti. Ačiū, Marija Etopulus. Um. Συγχαίρω την συνάδελφο Κρατσού για την αποδοχή της κοινής θέσης. Ačiū. Aš taip pat pritariu šiai nuomoniai. Manau, kad tikrai turime dirbti pasiremdami tarpusavio pasitikėjimu kartais tiesa sunku yra gauti reikiamą informaciją, o mes turėtume skatinti valstybės narės prisidėti prie finansavimo ir taip pat panaudoti visas tas lėšas, kad nebūtų taip, kad fondas yra, lėšos numatytos, bet jos nepanaudotos. valstybės narės turi surasti bendrą finansavimo dalį, panaudoti šias lėšas ir taip pat atitinkamai prisimti administracinės atsakomybės ir tinkamai tas lėšas panaudoti. Ačiū Marija ir e, sveikinu mm, kolegas iš Graikijos, kurie vakar naujosius mentus e, šventė. Tai jūs jau taip pat juos įžengite. Dabar žodis komisijos atstovui, ponui Benderiui. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė pranešėja. Nedaug ką turiu pasakyti, noriu padėkoti už pasitikėjimą, kurį parodėte e, šiam pasiūlymui. Manau, kad e, šis pasiūlymas yra svarbus ir e, turėtų pagreitinti, padidinti finansinius srautus valstybėse narėse ir tokiu būdu uh, priartinti tuos finansinius srautus prie konkrečių projektų įgyvendintojų. Pranešėja e, pareiškia tam tikrą nepasitenkinimą dėl to, kad procesai vyksta nekontroliuojant parlamentui. Manau, kad tai blogai nebus, kadangi programos, kurias mes vykdome e, kartu su valstybėmis narėmis, jeigu jos bus pakeistos, tai e, ir toliau valstybės narės ir regionai turės pakankamai skaidriai jas įgyvendinti, todėl parlamentinė kontrolė įgyvendinus šį pasiūlymą nenukentės. Dėkuoju Jums už pranešimą ir labai tikiuosi, kad pakeitus e, reglamentą struktūriniai fondai, taip pat regioniniai fondai ir socialiniai fondai galės pakankamai greitai pristaikyti prie pakeitimų ir valstybės narės galės naudotis šių fondų lėšomis. Marija, baigiamą, baigiamą žodį noriu pasakyti, prašau. Ačiū labai. Mes atstovaujame valstybių narių piliečiams, todėl palaikome šią iniciatyvą, nes manome, kad į piliečiams bus naudinga. Ir aš tikrųjų jokių priekaištų neturiu, tačiau kalbant apie procedūrinius dalykus, tai e, mes žinome, kad tai sukels tam tikrą precedentą ateičiai ir šis precedentas pasikartos. Tačiau mes tikimės, kad e, Presidentas pasikartos esant labai aiškiems tikslams. Pirmininkas, ačiū. Sausio 29 dieną yra galtinis terminas teikti pataisoms. Ir svarstysime pataisas vasario 11. Ačiū labai. Kitas darbo tvarkės punktas yra aštuntas. Europos bendroji imigracijos politika. Pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Žodis teikimas poniai Madeirai, prašau.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 nes tai yra esminė, esminės priemonės numatomas, tačiau dar prieš ekonominę krizę tas dokumentas buvo svarbus, o dabar tai dar svarbesnis, nes eina kalba apie mūsų sistemos tvarumą, kuris labai priklauso nuo mūsų gebėjimo integruoti naujus migrantus. apie 50 milijonų o, gyventojų sumaži, darbuotojų sumažės mūsų darbo jėga iki 2050 metų apie 2050 metus, taigi mm, tai tikrai mm, labai paveiks mūsų darbo jėgos skaičius ir tai reiškia, kad reikia mm, atitinkamai impulso, kuris paskatintų mūsų ekonomiką. Simptomų yra labai daug, jau dabar trūksta darbo jėgos. Ir čia mes siūlome mm, tinkamą struktūrą ir tinkamą valdymą šioje srityje, kad būtų galima panaudoti visą potencialą ekonomikos labai. Mes turime čia puikius klausimus ir mums reikia surasti gerus atsakymus. Mes žinome, kad tai nekalba apie didelį ekonomikos potencialą, kai nekalba apie migraciją, bet yra atitinkamai ir didžiulių iššūkių dėl uh, pensijų, dėl apmokymo, dėl uh, draudimo ir taip toliau. Ir kol kas iš tikrųjų dar nėra viskas labai gerai ir objektyviai sutvarkyta. Um, aišku, prieš nelegalų darbą seniai yra kovojama, nes tai kenkia darbuotojų teisėms bendrai. Taigi, Tai iš tikrųjų, kova prieš nelegalų darbą yra labai svarbi, bet reikia nepamiršti, kad dažniausiai tai nelegalus darba, darbuotojai yra migrantai. Dažnai jie e, dirba laikiną darbą, labai prastos kokybės darbą ir tikrai tai labai pažeidžiama darbuotojų grupė. Tai tokius dalykus reikia turėti omenyje. Taip pat reikia nepamiršti, kad kad iš tikrųjų tos valstybės, iš kurių jie atvyksta, yra labai netoli nuo mūsų. Ir ypač um, jaunimui, moterims yra labai menkos galimybės, e, kai eina kalba apie įsidarminimą ir taip toliau. Pavyzdžiui, pažvelgime į Viduržėmio jūros regiono valstybės, į e, Afrikos valstybės, taip pat ir žemiau, Afrik... E, žemiau Saharos. Uh, Taigi turime žvelgti į tas sienas, turime vertinti migracijos rautus ne vien tik gal, galvodami apie mūsų saugumą, bet turime galvoti apie tai, kad visų pirma eina kalba apie žmonės. Ir čia tiek ES, tiek mūsų šalims partneriams būtų didžiulė abipusė nauda iš tikrai gerai gyvenimo politikos tą klausimą. Pagrindinis klausimas kyla, aišku, toks, kurio ES dar neatsakė, kuris yra ypatingai svarbus mūsų komitetui, tai yra išteiškinti, kokie yra, kokie yra atvykstančių migrantų kvalifikacija, kokie yra jų įgūdžiai, gebėjimai. Ir tai yra labai svarbu ir mūsų piliečiams, bet labai svarbu, kad kai na, ypač sužinoti tai, kai nekalba apie imigrantus. Bet tai e, reikia išsiaiškinti, ką jie išmoko prieš atvykdami pas mus ir ko jie išmoko jau atvykę čia, nes tikrai negalima švaistyti įgytos kvalifikacijos. Kas dabar vyksta? Uh, kai, tarkim, atvyksta migrantai su tam tikra kvalifikacija, bet dirba kitokius darbus čia. Bet to reikia pabrėžti visą gyvenimą trunkančio mokymosi svarbą. Mm, tai labai svarbu mūsų pačių piliečiams, bet taip pat tai svarbu ir migrantams. Jie turi turėti teisę į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi vienodomis sąlygomis su mūsų piliečiais. Taip pat jiem turi būti sudarytos galimybės išmokti tos kalbos, tos šalies, kurioje jie gyvena. Tai padėtų juos integruoti socialinių, kultūrinių aspektų taip pat. Esu tikra, kad tokio tipo politika leistų užtikrinti e, lygias galimybės ir įgyvendinti šį principą žmonėms, kurie turi skirtingą kvalifikacijos lygį galbūt, bet vienodai, kad kad iš tikrųjų būtų išspręsta neligių galimybių problema, kad būtų skaidrus um, prieimas kiekvienam migrantui prie, um, prie galimybių įsidarbinti, atsižvelgiant jo kvalifikaciją. Prie mūsų sienų yra tikrai didžiulis spaudimas ir mes puikiai, puikiai žinome ir aišku, kad žmonės turi atitinkamus lūkesčius ir dėl to nepastenkinimo jausmas stiprėja. Uh, gausvardį norime. Kai kas galvoja, kad ES tai ta auksinius kiaušinius dėlanti žasis, bet galbūt kartais tie žmonės galėtų susirasti geresnės galimybės savo šalyje. Vis tik tai išlieka tas didžiulis atotrukis tarp jų lūkesčių ir to, ką jie suranda čia, netgi visose 27 valstybėse narys narėse yra didelių skirtumų ir yra tikrai labai naudingai panaudota priemonė, aišku, gana skirtingai įgyveninti, tačiau mm, gana plačiai naudojama, tai yra eurės tinklas ir būtų labai gerai, kad tas eurės tinklas būtų išplėstas ir galėtų apimti taip pat ir trečiasias valstybės. Kitaip tariant, ES darbdaviai galėtų ieškoti darbuotojus tam tikrą specifinę kvalifikaciją, taip pat ir trečiosiose valstybėse. Tokiu būdu žm, galbūt e, žmonės į ES atvyktų nebetikėdamasi, kad ras auksų grįstas gatves, bet realiai turės realius lūkesčius, žinos, kur važiuoja ir ko važiuoja. Mes taip pat turėtumėm galimybę parodyti, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs norite atvykti čia įsidarbinti, tai štai tų įsidarbinimo galimybių yra bet jų galbūt galima rasti ir savo gimtose šalise. Pasitelkiant tokius specialiai sukurtus centrus, kokių jau yra įkurta, o kitais atvejais dar juos reikėtų įkurti, būtų galima tai padaryti, būtų galima taip pat pasitelkti ir ES atstovybės trečiosiuose valstybėse ir tokiu būdu plėsti eurės tinklą būtų galima teikti konsultacinės paslaugas, padėti žmonėms įsidarbinti, taip pat gauti mikrokreditus ir panašiai. Visą tai e, skatintų e, jų gimtųjų šalių ekonomikos raidą ir atsirastų daugiau investavimo galimybių. Labai svarbu, kad taip, tokie sukurti centrai netarnautų vien tik tai tam, kad žmonės būtų nukreipiami srautais plūsti į ES. Taigi vis, visur reikia ieškoti tinkamos sinergijos ir tinkamos pusiausvyros ir reikiamai koordinuoti visus veiksmus jau dabar yra dirbama ir europinių, ir nacionalinių lygmenių, tačiau man sudaro įspūdis, kad kai eina kalba apie regioninį ar vietos lygmenį, jie daug mažiau yra įsitraukę į šiuos procesus. Uh, O mes visi žinome, kad darbo rinkos poreikiai dažniausiai būtent yra apsprendžiami vietos sąlygų. Taigi vietos lygmuo turėtų labiausiai ir dalyvauti koordinuojančios veiksmus, kad būtų galima realiai atsižvelgti į darbo rinkos poreikius ir efektyvų migracijos politikos įgyvendinimą užtikrinti būtent taip, kad galbūt ne vien tik tai būtų kalbama apie tai, kad, tarkim, vieno ar kitoje valstybėje nariai trūksta labai e, darbo jėgos, bet kad iš tikrųjų būtų galima realiai dar pagalvoti ir apie tų imigrantų integraciją. Ir aišku, visa tai būtų paremta sociolingvistinių sociolingvistinė pagalba, mokymais ir taip toliau. Lab, svarbiausia yra suprasti, kad dažnai tie žmonės, susiduria su sunkumais, ypač kai jiems reikia kreiptis į valdžios institucijas arba, pavyzdžiui, kad ir nueiti į mokyklą pakalbėti apie savo vaikų mokslus, jie susiduria su didžiuliais sunkumais. Todėl labai svarbu, kad būtų suformuota tokia politika, kad būtų, kuri būtų kaip galima artimesnė vietinio lygmens, kad realiai būtų galima tiem žmonėms padėti ir išmokti ir to šalies kalbą ir, ir daugiau sužinoti apie švietimo galimybės, kad būtų į be to švietimo programas įtraukta e, daug, daugia kultūris aspektas, daugiau būtų mokoma tais klausimais. Tai būtų labai naudinga padaryti europinių lygmenių, kad būtų galima užtikrinti platesnį e, koordinaciją planavimą ir didesnį įtraukti. Kai kalbame apie bendrą imigracijos politiką, negalime išvengti, aišku, tokių dalykų. Turime paminėti ir tai, nes, aišku, eina kalba apie skirtingą politiką, tačiau um, migracijos politika nebus vieninga Europos Sąjungos lygmenį, jeigu neturėsime bendros prieglopšio politikos. Uh, kuri iš esmės būtų grindžiama Europos socialinė politika. Tai buvo tiek. Ačiū. Ačiū, ponė Madeira. Marija pirmoji dabar nori kalbėti. Prašau. Ačiū, Tomai. Noriu tik tai būti tikra, kad vertimas į graikų kalbą egzistuoja šioje salėje. Pranešė šiam pasakė e, savo pristatymę daug daugiau negu pačioje nuomonėje yra parašyta. Ir tai yra tik tai mūsų nuomonė teikiama dėl Libė komiteto iniciatyva rengiamo pranešimo. Mes džiaugiamės tuo, kad Bendra ES migracijos politika yra svarstoma bent jau komunikate, tačiau šis komunikatas kalba ir apie kitus jau priimtus sprendimus, dėl kurių, pavyzdžiui, ir mūsų komitetas jau savo nuomonę reiškia, pavyzdžiui, dėl mėlynosios kortelės taikymo. Taip pat dėl bendro sprendimo susijusiu su penkiais fondais, iš kurių turėtų būti įmamos lėšos įgyveninant bendrąją imigracijos politiką. Tik <clears throat> reiktų pasvarstyti apie tai, kaip naudojantis šio fondo lėšomis būtų galima teikti geresnę pagalbą ir geresnės užimtumo galimybės imigrantams. Pranešėja labai teisingai minėjo dvišalius santykius dvišaliai santykiai iš tikrųjų gali prisidėti prie e, humaniškesnio migracijos politikos įvaizdžio formavimo, nes šiuo metu mes praktiškai neturime tokios politikos, kuri nusipelnytų vadintis imigracijos politika. Uh, Pavyzdžiui, šiandien perskaičiu vieną prancūzijos laikraštį išspausdintą straipsnį, kuriame kalbama apie tai, kad migrantai jau išvyksta iš mūsų miestų. Tai turėtų reikšti, kad greitų laikų mums pritrūks darbo jėgos. Ir bendrai kalbant, mūsų komiteto nuomonė yra labai svarbi, nes mes turime užtikrinti, kad imigrantai turėtų darbo. Čia kalba eina ne vien tik tai apie gebėjimų ir kvalifikacijų pripažinimą, taip pat yra labai svarbu tinkamai naudoti žmogiškosius išteklius, užtikrinti šių asmenų socialinę apsaugą. Prisiminkime Kaip anksčiau vykdavo, vykdavo imigracija remiantis dvišaliai susitarimais, pavyzdžiui, Vokietija gali nemažai teigiamų pavyzdžių pateikti iš šios srities. Ji priėmė tūkstančius imigrantų iš valstybių, kurios dabar priklauso pietinį ES dalį. Manau, kad tokiais pavyzdžiais galima remtis siekiant ateities spręsti problemas. Ačiū, šiandien moteris pagrindė pasisako ir dabar pasisakys Elizabet, po to Gabriela ir Liz. Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad mes visi džiaugiamės tuo, kad migracijos rautų reguliavimo politikai gauna savo skiriamusius bruožus Europos Sąjungoje. Noriu pakalbėti apie ketvirtąjį, septintąjį nuomonės punktus. Pirmiausiai, nešiu paklausti pranešės, kodėl čia kalbama apie mokymasi visą gyvenimą, o ne apie mokymą arba švietimą, kuris truktų visą gyvenimą, ar šis apibrėžimas jums netrodo per siauras. Aš manau, kad e, mokymosi arba švietimo priptis turėtų būti, kaip manoma, platesnė. Antras dalykas, kurį norėjau paminėti, yra susijęs su uh, veiksmų koordinavimu tarp europinio vietinio regioninio lygmenų, kadangi atskiri lygmenis turi nemažai kompetencijų tiek mokymo, tiek kvalifikacijos kelimo srityje. Tiek trumpai, pane pirmininkė, ir aš iš tikrųjų prašyčiau atitinkamas nuostatas pakeisti. Ačiū labai. Bendro pavadžio pastabą išsakyčiau. Mes Europos Sąjungoje dažnai kalbame apie labai nuoseklę politiką atskiriems sektoriams. Tačiau visai nebūtinai tos politikos rūšys, skirtos skiriams sektoriams, viena su kita yra suderintos. Aš manau, kad kurdami politiką turime labai aiškiai atskirti skirtingus dalykus. Pirmas dalykas, kaip imigrantams leisime patekti į darbo rinką. Kitas dalykas, kaip mūsų pačių valstybės viduje e, tie imigrantai galės e, turėti vienodas sąlygas, e, atitinkančią, nepažeidžiant žmogaus teisių. Ar mūsų tikslas sukurti konkurenciją tarp emigrantų ir ES piliečių? Turiu galvoje konkurenciją dėl darbo vietų. Ar mes e, tikimės, e, ar mums kyla grėsmė, kad e, smegenų nutekėjimas prasidės? Kaip galėtume užsitikrinti, kad tai darome teisingai? ekonomikos krizėje ir esant tokioms e, darbo vietų problemams, mes vis tik neturėtume siekti, kad imigrantai išvažiuotų, tačiau politikos vis tik nuseklios reikia laikytis. Pone Lizlin, ačiū ponė pirmininkė. Porą dalykų pastebėčiau. Be abejo, aš sutinku su grupė dėl emigracijos politikos. Labai daug metų kai kurie iš mūsų toje grupėje jau dirbame. Aš žinau, kad bus pasipriešinimas daugelėje valstybių narių dabar dėl to, dėl susidarsius ekonominės krizės. Ir to reikia nepamiršti. E, žinome, kad bus nemažas pasipriešinimas iš tam tikrų pramonės rūšių bendros politikos sukūrimų visoje Europos Sąjungoje, bet labai svarbu, kad tai padarytume reikėti tą kryptimį. Antrame punkte jūs kalbate apie migrantus darbuotojus. Mano nuomonė, Europos darbuotojai migrantai turėtų būti naudojamas terminas. Galbūt reikėtų labiau kalbėti apie imigrantus, o ne migrantus. Aš labiau, kai girdžiu žodį migrantai, galvoju apie emigrantus iš Europos Sąjungos, o ne atvirkščiai. <coughs> Man patiko tai, ką jūs pasakėte apie nelegalų darbą. Taip. Manau, kad aš pateiksiu pasiūlymų Dėl to jūs šitą pasakėte apie kvalifikacijų švaistimą. Tas yra labai svarbu. Svarbu, kad skirtingos valstybės pripažintų skirtingose šalise kvalifikacijas. Aš e, žinau, kad čia ne tik moteriams aktualu. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje yra daug gydytojų, kurie negali dirbti pagal profesiją tiek vyrai, tiek moteris, todėl kad jų kvalifikacija yra nepripažįstama. Lygiai tą patį galėtume pasakyti apie kitas profesijas, kur kvalifikacijos nepripažįstamos. Tada įmamasi darbo, kuriam tie žmonės, e, kurių kvalifikacija tiem žmon, tų žmonių yra per didelė, kuriems kvalifikacija yra per didelė. Jūs nieko nekalbėjote apie e, žmonės žūstant, e, žmonės, kurie patenka į nelegalios prekybos gniauštus. Komisija turėtų apie tai pakalbėti. Turbūt būtų naudinga, jeigu apie tai pakalbėtume ir pranešime. Turiu galvoje e, nelegalios prekybos žmonėmis aukas. Labai dažnai tie žmonės būna uh, patenka ne tik į seksualinę vergovę, bet kartais į būtinę vergovę ar netgi į vadinamosios kultūros pramonės e, spastus. Taigi turim galvoti ne tik apie nelegalius darbuotojus, bet ir apie tuos žmonės, kurie yra nelegaliai atvežti į šalį. Mm, bet bendrai aš sutinku su jūsų pranešimo didžiaja dalimi. Reikėtų tik šitą sugriežtinti ir šiek tiek kai kuriuos punktus papildyti. Ačiū. Can... Jūs. ponas Nils negali dalyvauti šioje diskusijoje, todėl aš pakalbėsiu žį. Žinoma, nuomonė buvo galima prirašyti žymiai daugiau, bet kaip visada yra žodžių, griežtas žodžių limitas. Bet aš noriu pasakyti vieną dalyką labai aiškiai. Imigracijos politika turėtų būti naudinga ne tik Europos Sąjungai, bet ir kitoms šalims. Pavyzdžiui, Filipino sveikato sistema pradėjo žlugti dėl to, kad didžioji dalis filipiniečių seselio atvažiavo Jungtinė karalystė dirbti. Taigi turim galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitas pasaulio dalis, kurios su mumis yra susijusios. Ačiū, Stienai. Jūs buvot paskutinis kalbėtojas mūsų sąraše, paliau ponė Madera apibendrins. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems kolegoms už išsakytas mintis. Aš manau, kad mes visi e, suprantame, kad e, tie faktai yra aktualūs ir neiškils jokių sunkumų juos įrašant. Man iškyla pagulda pakalbė, pagunda pakalbėti apie bendrą prieglupščio politiką, bet aš manau, kad kol kas mes galime tik e, paskelbti šiokių tokių įspėjimų apie tai, o bendrai reikėtų labai griežtai laikytis temos, skelbiant nuomonę. Tačiau be abejonės visa tai yra e, būtina suderinti reikalingame formate. Ačiū. Aš norėčiau tik tai pabrėžti, kad tvarkaraštis yra labai uh, griežtas, rytoj per pietus yra pateikim, pakeitimų pateikimo terminas, nes pilietinių laisvių komitetas numatė tą dokumentą svarstyti kovo penktą dieną. Manau, kad nuomonės referentiai tai e, būtina žinoti. Ačiū. Ar yra kitų klausimų? Ar norit ką paminėti? Ne. Kitas susitikimas e, sausio, vasario 10 dieną, antradienį nuo 3 iki pusės 7, o paskui vasario 11 trečiadienį iš ryto. Ačiū. Baigiam posėdį.